Well, colleagues, we are now moving to the explanation of... Kągi, kolegos, periname prie pasiaiškinimo dėl balsavimo motyvų, kadangi vėluojame ir kyla pavojus, kad nespėsime pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų dėl visų pranešimų, tai norėčiau Jums iš anksto pasakyti, kad jeigu nesugebėsime per pusvalandį visko padaryti, teks kai kurios pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų perkelti į rydienos pasiaiškinimus po balsavimų. Bet aišku, jūs galite raštu pateikti savo pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų. Jeigu negalėsite to padaryti dabar, jums e, esate labiau linkę eiti pietauti, tai nepamirškite, kad galėsite pasiaiškinti raštu, atsiūsdami savo pasisakymą. Kągi pradėsime nuo pono Balzanė pranešimo. Dėl 2012 metų teisamojo biudžeto čia yra trys norintys pasisakyti. Pirmiausia, ponia Andrikinė. Ačiū pirmininkė. Kai prieš metus tvirtinome 2012 metų biudžetą, žinojome, kad tvirtiname deficitinį biudžetą. Šių metų pabaigoje Europos komisijai liko tik konstatuoti, kad trūksta 9 milijardų eurų sąskaitoms apmokėti europos parlamentas siekia kad es pilnai įvykdytų savo finansinius įsipareigojimus tačiau valstybės narės sutiko surinkti tik šešis milijardus eurų taigi šiemet ne visos sąskaitos bus apmokėtos. belieka guostis tuo kad likusieji europos sąjungos finansiniai įsipareigojimai bus įvykdyti kaip galima greičiau kitų metų pradžioje ir tai yra trijų institucijų parlamento komisijos ir tarybos susitarimo dalis. Mūsų patyrimas su 2012 m. biudžetu yra rimtas signalas visiems. Pasiteisinimas žinomas - finansų krizė, bet jei ši praktika bus tesama ir žmonės praras pasitikėjimą Europos Sąjungą, krizė tik pagilės. Ačiū. Thank you very much. And the next one is Mr. Daniel Hanan. Dėkoju Daniel Hanan, kitas kalbėtojas. Prašau. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Anksčiau šiek tiek matėme tokių teatrinių vaizdų, kai ištraukęs parkerį pirmininkas pasirašė dokumentą 2,9 procento ir padidino biudžetą. Tai yra padidinimas šalia ankstesnio padidinimo ir iš bendrai 9 procentais beveik padinamas biudžetas. Žiniasklaida ES žvelgia į 14-20 metų finansinės perspektyvas Ir nulatos biudžetas auga, kasmet jis didėja ir didėja viena kryptimi. Visi puikiai žinome, kokia yra dviračio metafora, kai ES bando vairuoti tiesiai tą dviratį, tačiau jis nuolatos nukrypsta į šalį. Ir mes tarsi bandome supirkti klientų grupių pasitikėjimą. Aš nekalbu vien tik tai apie Briuselio institucijas, bet tiesiog yra konsultantų, rangovų visoje Europoje, kurie Briuselio sistemą pavertė savo pragyvenimo šaltiniu. Ir jeigu tai bus toliau, greitai sistema žlugs. Ačiū dabar, ponia Bazesku. Am votat în favoarea acestui raport deoarece... Aš balsavau už šį pranešimą, todėl kad e, manau, jog mokėjimų įsipareigojimų sustiprinimas yra reikalingas ir tai būtina padaryti iki šių metų pabaigojus. Iki šių metų visi įsipareigojimai turi būti įvykdyti ir tuomet e, nereikės skirti finansinių sankcijų. Kalbant apie sanglaudos politiką arba Erasmus programą, egzistuoja grėsmė, kad iki metų pabaigos šie fondai nebeturės lėšų, o atitinkamas pakeitimas buvo nereikalingas. Tikiu, kad mokėjimų padidinimas turi būti susijęs su sėkminga politika, sprendžiant tokias problemas kaip aukštas jaunimo nedarbas. Europos socialinis fondas taip pat turi turėti atitinkamą biudžetą. Visas biudžetas turi atitikti realius poreikius. Bort. Ačiū. Pereisime prie kito pranešimo. Tai yra Giovanni Lavija ir Derek Vaughan. Naujas 2013 metų finansinių metų ES bendrasis biudžetas visi skirsniai. Pirmiausia, kreipiuosi į ponę Gerling. Ne? Tuomet perėsime prie pono Jekolino. Ar ponas Jekolino salėje? Prašau, žodis jums vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą ir už šį naują ES biudžetą, todėl kad manau, kad tokiu būdu Europos parlamentas išreiškia savo atsakomybės suvokimą, e, užtikrindamas darbų nuoseklumą. Kalbant apie tarybos interpretacijas, būta daug atvirų klausimų, tačiau iš esmės visas pasiūlymas e, atitinka mūsų lūkesčius, todėl kad užtikrinamas politinių prioritetų įgyvendinimas ir strategijos Europa 2020 įgyvendinimas. E, kaip ir pranešėjas, taip ir aš manau, kad e, Biudžeto klausimai yra ypatingos svarbos, taip pat labai svarbu ES suteikti visą reikiamą finansavimą, kad būtų įgyvendintos naujos programos mažoms ir vidutinėms įmonėms remti. Not, speaker, Andrikinė. Ačiū pirmininkė. Šiandien mes pritarėme naujam 2013 m. biudžeto projektui. Tai vėl yra deficitinis biudžetas nes europos sąjungos įsipareigojimai yra didesni nei biudžeto pajamos. be to trylika ųjų metų biudžetas yra mažesnis nei šių metų biudžetas jis sudarys tik nulis devyniasdešimt devyni procento es valstybių narių bvp. du tūkstančiai dvylika ųjų metų biudžetas mokėjimų prasme įskaitant šiandien patvirtintus papildymus yra nulis šeši procento bvp didesnis tiesa galima pasidžiaugti kad asignavimai kai kuriems tryliktųjų metų biudžeto skyriams yra didesni lyginant su šių metų biudžetu bendrai konkurencingumo didinimui skiriama keturi aštuoni procento daugiau o konkrečiai pavyzdžiui septintajai bendrajai programai šešiais keturi procento transeuropiniams tikslams šešiais tris procento daugiau negu dvyliktaisiais metais. europos komisija mus perspėjo kad biudžete vėl trūks lėšų todėl metų eigoje teks ne tik stebėti biudžeto vykdymą bet ir būti pasirengus jį peržiūrėti. ačiū. Toliau panas Stanok. E, noriu pasveikyti, ponė pirmininkė, kad gal galia pavyko šlaviruoti per visas darybas dėl šio įdomaus biudžeto. Uh, Tačiau iš tikrųjų vėlgi susidurėme su ta paradigma dėl maisto ir žemės ūkio subsidijų, kurios jau nebeturi prasmės. E, taip pat e, kelionės į Strasbūrą, kur yra antroji parlamento būstinė, vėlgi leis, jeigu, jeigu šitą atsisakytumėm, leistumėm sutaupyti didžiulius pinigus, e, kelis milijardus eurų. Na ir taip pat finansinę pagalbą reikia nukreipti tik tai į naujasias, skurdesnės narės. Daugiausiai reikėtų vystyti infrastruktūros komunikacijų projektus, kurie priklauso Europiniai darbo tarkiai. E, labai svarbu taip pat, kad e, BŽUP būtų e, reformuota. Ypatingai reikėtų to taikyti apribojimus didžiuliam ir mažai apmokestinamam algom, kurios mokamos eurobiurokratams. Na, o šiaip jau man labai apmaudu, kad 2013 metam bendrasis biudžetas vis dėlto siūlomas didesnis ir vėlgi išlaidos auga. Toliau. Panas Repo. Pone pirminkė, aš balsavau už šį svarbų pranešimą darybos dėl es biudžeto. E, iš tikrųjų e, yra sunkus procesas mums dėl griežtų ES e, valstybių narių pozicijų e, pritruko maždaug milijardo e, eurų asignavimą. E, ir ne visas sąskaitas ES galėjo apmokėti. E, valstybės narės reikalauja karpyti e, biudžetą, tačiau taip pat jos nenustoja reikalauti įvairiausių pagalbos išmokų ir panašiai. E, smunkant mūsų konkurencingumui, augant nedarbui ir panašiai, be abejo, vis tik tai skubiai reikia sustarti dėl biudžeto. Ir gera naujiena iš pirmkačios valstybės pusės buvo ta, kad metų pabaigai mes turėtumėm gauti papildomą finansavimą bent jau šių metų deficitui padengti. Tačiau kitą metam reikia nustatyti subalansuotą biudžetą. Ačiū, ponas Hananas. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Man patinka šitas argumentas, kad euras išleistas Briuselėje vertas daugiau nei euras išleistas nacionaliniu lygmeniu. Tai yra pateisinimas tokiems e, biudžetų didinimams. Tai kodėl nepasinaudojus iki galo šitą logiką? Kodėl neįdarbinus visų? kaip vyriausybinių darbuotojų. Kodėl tokiu būdu negalėtumėme pasinaudoti visu eur, visais išleistais eurais ir būtumėme tokie turtingi kaip Sovietų sąjunga faktiškai. Tačiau realybė yra tokia, kad toks stimulas neveikia net nacionalinių lygmenių. Tos šalys, kurios priemė didžiausias stimul, stimuliavimo paketus, patiria didžiausią nuosmukį. Taip atsitinka, kai išlaidos atimamos iš žmonių ir jos yra naudojamos nutolusios institucijose. Taigi, ką reiškia uh, didesnis, didesnis e, pinigų, didesnės išlaidos ES, tai reiškia, kad e, tai yra didesnės pensijos ir pajamos eurokratams. Tai yra pats nenaudingiausias siūlymas. Tokiu būdu yra apiplėšiami žmonės. Ačiū, ponia Bazesku. Pone Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, nes krizės kontekste 13 metų biudžeto prieimimas yra skubus reikalas. Sveikinu naują komisijos pasiūlymą, kadangi jame yra svarbių elementų, kai būtų galima skatinti konvergenciją tarp parlamento ir tarybos, kuri buvo ne, ne, nepilnai naudojama pastarosiuose dėrybose. Taip pat naujajame biudžete labai svarbu įgyventi ir ankstesnius įsipareigojimus, ypatingai tarybos lygmenių. Šie naujieji elementai prisidės prie susitarimo, kurį bus galima pasiekti, kuo galima greičiau. Aš manau, kad biudžete reikia atsižvelgti į valstybių narių fiskalinės politikas ir taip pat jis turi būti papildomas veiksmais, kurie yra nukreipti investicijų ir ekonominio stabilumo link. Tinkamas finansavimas, kalbant apie pačias svarbiausias Europos politikos rytis, yra esminis dalykas. Dėl to turėsime biudžetą, kuris nelabai veiksmingai skatins sanglaudą ir augimą ES. Ačiū, yra dar vienas e, kalbėtojas, ponas Campbell. Prašau. Pone pirmininkė, mano šalies žmonės yra labai susirūpinę dėl to, kad reiks mokėti dar daugiau pinigų ES biudžetą. Mes 53 milijonus svarų mokame bendrai kasdien Ir kalba eina apie 180 milijardų eurų kasmet, kas bus skiriama biurokratijai. Ir taryba vis tiek negauna biudžeto vykdymo patvirtinimo 18 metų šėlės. Situacija nėra gera. Ir dabar dar norima daugiau 1,5 milijardų eurų šiais metais ir 7 narėms ateinantiems metams. Taigi, kokioje planetoje gyvena Europos Sąjunga? Marse, Venere, Plu, Veneroje, Plutone. Tai yra nerealu. Realu yra tai, kad žmonės kenčia. Sąlygos yra kur kas prastesnės nei Vokietijoje 30 metais. Ir tai yra didžiulė nelaimė. O čia mes Strasbūrė 200 milijonų eurų per metus sunaudojame, kad atvyktumėme čia kas mėnesį. Tai yra uh, apmaudu, mes turime mažinti biudžetą, negalime skirti nei vieno cento daugiau. Ačiū. Ačiū. Dabar e, baigiame um, balsavimo šaiškinimo susijusios su e, biudžetu. Dabar periname prie pono Zasados pranešimo Antžeminės paslaugos sąjungos oro uostuose. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Larai Komi. Ačiū. Pirmininkė. Mes nebalsavome dėl šio pranešimo, todėl nepasisakysiu dėl jo. Ačiū už trumpą pasisakymą. Dabar žodis poniai Įvai Zaniči. Ar ji salėje? Jei ne, pereikime prie pono Zemke. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėjau pasakyti, e, kad aš balsavau prieš bendrąjį pasiūlymą dėl antžeminio paslaugų. E, būtų gerai, e, jei šis e, teisinio akto projektas būtų gražintas į Europos parlamento transporto komitetą. Pats sumanimas, turiu pasakyti, kuriuo siekiama didinti konkurencingumą oro uostuose, yra geras. Tačiau turime labai stengtis, kad tai neigiamai nepaveiktų pačių paslaugų kokybės. Reikia užtikrinti pačią geriausią paslaugų kokybę, užtikrinant taip pat ir atitinkamą skrydžių saugumą. Aš tikiuosi, kad Europos komisija dirbs ir toliau tobulindama šį teisės aktą. Ačiū dabar ponas Benjon. Uh, Ačiū pirmininkė. E, mane nuvylė mano kolegų reakcija dėl Europos komisijos pasiūlymo. Europos komisija norėjo atverti rinką, stiprindama konkurencingumą skirtingose oro uostose, užtikrindama kokybiškas paslaugas keleiviams. Jungtinė karalystės pozicija uh, yra tokia, kad rinka neveikia, reikia tobulinti tai, e, kas buvo pateikta šiame pasiūlyme. Mes, demokratai, manome, kad tinkama prieiga yra būtina, reikia užtikrinti visišką e, paslaugų teikimo oro uostose liberalizavimą. Aš e, manau, kad sprendimas gražinti pasiūlymą transporto komitetui leis pasiekti mums šio tikslo ir tikimės, e, kad e, neprarasime to, kas jau yra pasiekta. Ačiū, pono Štadleris. Pone pirmininkė. Aš e, balsavau už šį komiteto e, pranešimą, kai buvo atmestas komisijos pasiūlymas. Būtų džiugu, jei būtų balsuota dėl viso pasiūlymo, todėl kad e, aš paprieštaraučiau prieš tai kalbėjusiam kolegai. Mano supratimu, komisijos uh, pasiūlymų daromas spaudimas liberalizuoti rinką, tačiau realiai liberalizavimo pasiekti nepavyks. Juo labiau, e, kad manau, kad neprotinga tikėtis, kad automatiškai padidės ir saugumas oro uostose. Manau, kad pirmiausia reikia ieškoti tam tikrų signalų vietos lygmenyje, o jei bus panaikintos darbo vietos, jei bus ieškoma naujos darbo jėgos, tai oro uostuose tokios tendencijos tiesiog nebus toleruojamos. Ačiū pirmininkė. Balsavau už e, šį pranešimą, kadangi esu tikra, kad komisijos pasiūlymas leis geriau organizuoti e, antžeminės paslaugas. Taip pat tikiu, kad e, teisinė struktūra, nauja teisinė struktūra vėl plačiau atvers rinką, tačiau dar liko daug nespėsų problemų tam, kad keleiviai vis dėlto turėtų geresnės sąlygas. Mes turime užtikrinti daugiau skaidrumo, optimizuoti vartotojams kitas paslaugas. Aš esu įstikinusi, kad žemė paslaugų e, rinkos atverimas ES turėtų vykti subalansuotai. Tai leistų išvengti aukšto lygio nestabilumo, kuris e, iššauktų naujų problemų ir taip pat padintų kaštus keleiviams. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, turėtumėm nustatyti minimalius standartus, norėdami užtikrinti gerą paslaugų kokybę ir apskaitai gerą oro uostų funkcionavimą. Labai ačiū. Toliau galime pereiti prie balsavimo paaiškinimų dėl panaugės pranešimo laiko tarpsnių paskirstimus Europos Sąjungos oro uostuose. Ir pirmasis paprašė žodžio, pirmoji paprašė žodžio ponė Komi. Aš balsavau už šį pasiūlymą, kadangi tai svarbus klausimas, kada kalbame apie e, sunkiau prieinamą Europos regionų susiekimo užtikrinimą, e, jų integravimą. Ir man patinka idėja, kad e, reikėtų organizuoti tam tikrus e, laiko koridorius, sakykime taip, oro sėkimo paslaugoms, e, tam, kad būtų galima užtikrinti geras skrydžių jungtis, e, keliaivių pasikeitimą. E, ir tai užtikrintų lengvesnį, paprastesnį kelią judėjimą. E, manau, kad e, toksai laiko tarpų e, pardavinėjimas gali nešti naudos. Tačiau, kita vertus, yra rizikos, kad e, bendrovės, kurios gauna tam tikrus laiko rezervus skiriuose oro uostuose, e, pirmiausiai panaudos juos e, pagrindiniam tolimiems skrydžiams ir gali dėl to nukentėti sudėtingesnis susiekimas nušlėsnis nu, tai rajonais. Mes ben jo. Mes turime nepamiršti, kad šio pasiūlymo esmė buvo išvengti tokių uh, buvo susidoroti su didesniais keleivių srautais iki 20 metų, taigi dėl to reikėjo paskirstyti tinkamai laiko tarpsnius oro uostuose. Taip, tačiau aš manau, kad šias priemonės reikia susijęti su geresniais e, įvairių transporto priemonių panaudojimo galimybėmis. E, kalbu apie traukinius ir įvairius skrydžius. Taip pat turi būti taikomi bendri bilietai, geriau naudojamos regioniniais oro uostais, ten yra daug pajėgumų tuose regioniniuose oro uostuose. Man dėl pasiūlymo labiausiai neramu dėl to, kad e, ir, yra bandoma pakengti regioniniams oro uostams kai yra daugiau naudojami skrydžiai nuo vieno rosto iki kito ir tarptautiniai skrydžiai, kaip sakė anksčiau kalbėjusi kalbėtoja. Uh, Aš manau, kad regionis, regionis susie, susie, sujungimas turi būti užtikrinamas tarp įvairių oro uostų. Ačiū, ponia Makovė irgi prašė žodžio, bet jo salėje nematau. Galime pereiti prie ponios Kostelio. Prašau, ponia. Pirmininkė, naujas, naujas laiko tarpsnių reglamentas numato pagrindą antrailiam tarpsnių paskirstimui oro uostose. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į Airijos situaciją. Air Lingus turi 23 tarpsnius Hitro oro uoste dėl to, kad apkrovos yra didžiulės, panašu, kad sudėtingesnė tarp situacija ateityje. Dabar komisija bando išanalizuoti mūsų situaciją dėl Air Lingus aviekompanijos. Aš bijau, kad įsigalioju šiam reglamentui. Ryanair gaus daugiau tarpsnių nei mūsų Air Lingus kompanija tarpsnių reglamente turi būti numatyti atitinkami saugikliai tam, kad būtų užtikrinamos tinkamos jungtys tarp Dublino Heathrow oro uostų ir taip pat, kaip sakė kiti kalbėtojai, kad būtų užtikrinama, jog ir periferiniai regionai būtų susiej, sujungiami su svarbiais transporto mazgais. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, e, ponė Pietikainen, jos e, salėje nematau, nors sąraše ji buvo. Kągi galime pereiti prie pono Bielano. You, Ačiū, pane pirmininko pavaduotojo. Um, oro uostose susidarantys kamščiai ir apkrovos yra vienas didžiausių e, iššūkių. Reikia kitaip reguliuoti laiko tarpsnius, tačiau um, optimalus laiko tarpsnių paskirstimas nėra toks paprastas. Uh, Komisijos pasiūlymas e, susijęs su laiko tarpsnių serija, taip pat atskirais tarpsniais e, turi būti patobulintas, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas oro uostose. Deja, um, daugelis pasiūlymo aspektų nėra palankus ir gali net iškreipti laiko tarpsnių paskirstimo sistemą. Uh, Aš nemanau, kad numatytos finansinės sankcijos vežėjams pasieks naudos. Todėl balsavau už tai, kad šis pranešimas būtų atmestas. Ačiū dabar ponas Tenok. Pone pirmininkė, šio pasiūlymo tikslas yra numatyti optimalų laiko tarpsnių paskirstimą dideliems apkrautiems oro uostams, kaip pavyzdžiui Londono. Čia daug diskutuojama apie oro uosto laiko tarpsnių paskirstimą. Yra siekiama užtikrinti tinkamą konkurencingumą tarp įvairių operatorių. Tai yra gerai. Pranešime kalbame apie tai, kad vežėjai gali užtikrinti laiko tarpsnių seriją tokiu būdu, sumažindami 80 procentų oro uostų apkrovą. Tačiau tai turės ir papildomą naštą, biurokratinę naštą, todėl kad reikės užtikrinti tinkamą finansinį kompensavimą. O tai reikš, kad e, vežėjai e, susidurs su papildoma finansinė našta, todėl mes balsavome prieš šį pasiūlymą. Ačiū dabar, pane Dots. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane pirmininkė, kaip šio parlamento atstovė, atstovaujantį Šiaurinę Airiją, sveikinu uh, pasiūlymų pakeitimus, kurie užtikrina, kad pakeitimai laiko tarpsnių paskirstime būtų tokie, jog užtikrintų e, susisiekimą tarp e, centrinių oro uostų ir regioninių oro uostų. E, tai labai aktualu mūsų rinkėjams. Pavyzdžiui, jeigu mes prarastumėm jungti su Londono Hitro oro uostu, tai iš tikrųjų labai pakenktų mūsų ekonominiam gerbuviui ir kada plečiasi pasaulinės rinkos, toks susisiekimas yra čia gyvybiškai svarbus. E, taip pat tam tikras e, pirmumo teisės suteikimas e, mažosioms avialinijoms galėtų paskatinti regioninio oro uostų augimą, kas irgi labai svarbu mūsų ūkiui. Ačiū. Toliau. Paskutinė kalbėtoja šią temą yra ponia Basesku. Aš balsavau už šį pranešimą, nes Aš taip pat e, esu įstikinusi, komisijos pasiūlymas yra pirmas žingsnis pirmin, siekiant e, gerinti oro uostų veiklos efektyvumą. E, siekiama optimaliai panaudoti ir paskirstyti laiko tarpsnius ir tai yra esminė prielaida tokiam veiksmingam darbui. Dabartinė sistema pasirodė nelabai veiksminga ir norint viską sutvarkyti, sudėti savo vietas, reikia konsoliduojančių mechanizmų, kurie užtikrintų, jog uh, E, iš tikrųjų būtų laikomas nustatytų taisyklių. Kita vertus, mes taip pat turime raginti e, arba skatinti operatorių konkurenciją ir konkurenciją sąžininkomis sąlygomis, o to galima pasiekti didinant procedūrų skaidrumą. Mes turime supaprastinti ir išaiškinti arba padaryti iškesnės šias nuostatas. Be to, aš manau, kad e, daugiau dėmesio reikėtų skirti taip pat koordinatorių nepriklausomybei užtikrinti. O antrinė oro susijęs skirtumo laiko tarpsnių rinka turėtų būti geriau reguliuojama. Ačiū, toliau perėdame prie pono uh, Leichtfried uh, pranešimo sutriukšmus susijusių naudojimo pribojimų sąjungos oruosiuose nustatymas. Ir čia pirmiausiai žodžiu paprašė ponė Komi. Ačiū. Aš pritariau uh, šiam pranešimui kadangi mm, mes iš tikrųjų turėtumėm nustatyti ar, mm, tam tikrus apribojimus triukšmui, aš pilnai pritariu tokiam tikslui. Yra dabar tam tikrų priemonių, tačiau e, dažnai vietos valdžios institucijos ir toliau norėtų gerinti e, aplinką, gerinti sąlygas žmonėms gyventiems prie oro uosto. E, Taigi aviacijos pramonė ne tik tai teršia orą, bet e, taip pat ir kelia, vadinamai, mm, triukšmo, kelia, vadinamai, triukšmo taršą. Ir e, turime iš tikrųjų apriboti triukšmo lygius, ypatingai žmonės, kurie gyvena netoli oro uostų, e, patiria rimtų problemų dėl oro uostų keliamo triukšmo ir taip pat cheminės taršos poveikio. Todėl turime užtikrinti, kad oro uostus iš tikrųjų ekologiškai būtų palankios sąlygos. Panas Zanonė. Pirmininkė, augantis oro transporto triukšmo lygis neigiamai veikia gyvenimo kokybę milijonams e, Europos gyventojų, kurie gyvena oro uostų prieigose. Šie piliečiai tampa aukomis. E, jie patiria cheminės taršos poveikį, jie patiria triukšmo daromą žalą ir e, apskritai ekologinę žalą. Moksliniai tyrimai iš tikrųjų patvirtino, kad taip ir yra. Be abejo, E, kita vertus, tie, kas keliauja, e, nuvežė oro transportą, irgi turi turėti pasirinkimą. Todėl e, reikia užtikrinti, jog oro uostai taptų ir vietos regionų augimo šaltiniu, kartu nustatant palankesnės sąlygas, leidžiančios apsaugoti žmonių sveikatą ir randant subalansuotus sprendimus tarp įvairių interesų parlamentas ir komisija negali savęs ignoruoti visų faktorių atsižvelgti tai ekonominius interesus. Mes turime apsaugoti sveikatą ir ramybę tų žmonių, kurie gyvena greta oro uostų. Toliau, panas Benjon. Ačiū pirmininkė. Sveikinu komisijos pasiūlymą dėl e, apribojimų su, su triukšmo lygiu, kadangi aš sutikinęs, jog iš tikrųjų ten yra pasirinktas gan subalansuotas požiūris, tenkimasi e, atsižvelgti ir triukšmo poveikį gyvenimo kokybei ir taip pat e, E, komerciniams aspektams, kuris su aviacijos e, sektoriumi ir pramonė. Be abejo, aviacijos e, sektoriui reikalingas tam tikros garantijos, tam tikras aiškumas. Labai svarbu, jog jiegi turėtų garantijų jog vietos valdžios institucijos ne, neuždraustų staiga skrydžių ar panašiai, e, remdamas to, kad triukšmo lygis per didelis ir panašiai. Taigi labai svarbu, kad komisija e, iš tikrųjų gerai išanalizuotų visus aspektus. Gaila, kad e, atitinkamas skirsnis buvo atmestas šiame plenarnėme posėdėje. Tai, kaip jau sakiau, mes turime vieną vertus užtikrinti gerbuvį piliečiams, kitą vertus užtikrinti oro operatorių veiklos testinumą. Toliau žodis poniai Makoviai. Prašom. Yeah, McAvey, there... oh, else... Pone Makovai, e, oi, nepastebėjau, aš manau, kad ponas Penion prieš mane dar turi kalbėti. Ačiū pasak, e, pagal e, tarptinės e, civilinės aviacijos organizacijos nuostas maždaug 5 milijonai žmonių netoli matytyje kenties nuo orlaivių keliamo triukšmo ir būtent dėl to labai svarbu mažinti taip kenčiančių žmonių skaičių, būtent dėl to, kad jie gyvena netoli oro uostų. Mes turime be abejo skirti didžiulį dėmesį ir ekonominiai šio reikalo pusiai, kadangi visi išgyvename krizę ir kašto efektyvumas yra vienas iš prioritetų. Sveikatos bei socialiniai aspektai yra labai svarbus e, e, šiame klausime ir juos taip pat reikia primti domen. Tai mes turime teisingai paskaičiuoti, kokios naudos duos ir kiek kainuos įvairios priemonės susijusios su kova triukšmu. Todėl komisija turėtų atlikti visas procedūras, atlikti labai išsame analizę ir išaiškinti, ar e, tam tikri eksploatavimo pribojimai iš tikrųjų yra pati veiksmingiausia priemonė kovojant su triukšmu. Dabar ponia Pietikainen mano sąraše, bet vėlgi salės, salėje jos nematau. Tada dabar kviečiu ponia Ford. Aš balsavau U prieš reglamentą dėl triukšmo susijusio su oro transportu, nes kas kart matome, kad sprendimai priimami ES lygmenių, o jie geriau būtų priimami nacionaliniu ar vietos lygmeniu. Ir kai yra numatomas įstatymas reglamento forma, o ne direktyvos forma, tuomet yra kur kas sudėtingiau valstybėms narėms realiai atsižvelgti į vietos poreikius. E, žinoma, aš manau, kad vietos žmonių reikia išklausyti, išklausyti, ką jie nori pasakyti apie sveikatą ir triukšmą. Ir taip mes turime atsisakyti senų triukšmingų lėktuvų. Ir aš pritariu tarptautiniam bendradarbiavimui Europos Sąjungoje siekiant sukurti veiksmingesnius, švaresnius ir mažiau triukšmingus lėktuvus. Tačiau ne vis, nebūtinai viską turime daryti pagal vieną kurpalių ES reglamentų. Ačiū. Dabar ponas Bielanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Oro uostai e, sukelia labai didelius triukšmo lygius artimuosiuose vietovėse ir ypač gyventojai nuo to labai kenčia. Todėl tiek vietos valdžia, tiek ES institucijos e, turi priimti veiksmingas priemonės e, užtikrinančias tokio triukšmo lygio mažinimą. Aš pasisakau už tai, kad būtų numatyti tam tikri apribojimai per deleguotosius teisės aktus, kuriuose būtų numatytos techninės aplinkybės. Nelabai suprantu, kodėl direktyvą norima pakeisti reglamentu. Mano supratimu, tai nepagrįsta. E, kalbant apie priemonės ir poveikį sveikatai, e, mano supratimu, pasiūlyme nėra numatytos konsultacijos su gyventojais gyvenančiais netoli oro uostos, netoli oro uostų. Todėl balsavau už tai, kad šis pranešimas būtų atmestas. Ir ponas Antonioci, mano sąraše salėje jo dėja nematau. Taigi dabar žodis poniai Dots. Ačiū, ponė pirmininkė kaip parlamento narė atstovaujantį Šiaurės Airiją, aš negaliu pritarti komisijos pasiūlymui nustatyti taisyklės dėl to, kaip turėtų būti apribojama veikla oro uostuose remiantis triukšmo tarša. Tokios nuostatos pakeistų 2002 metų direktyvos apribojimus kalbant apie Belfasto oro uostą, kur taikomos kur kas griežtesnės priemonės, kovojant su oro uostų tarša, nes ten yra unikali jo vietovė. Tai neigiamai veiks verslo įmonės ir gyventojus, kurie gyvena rytinėje Belfasto dalyje. Ir dėl to mes iš principo pasipriešiname tokiam siūlymui savo rinkėjų vardu. Komisijos pasiūlyme kalbama apie triukšmo taršą oro uostose ir yra numatomi veiklos apribojimai tik tuo met, kai tai reikalinga ir remiantis kaštų analizę. Tai sumenkina esminį dalyką. Reglamento projekte kalbama tik tai apie stambius oro uostus, o regioniai oro uostai ir tie, kurie gyvena arti jų, iš to negaus jokios naudos. Ačiū. Pone Dots buvo paskutinė kalbėtoja sąraše, pasiaiškinant dėl pono Leichtrido pranešimo balsavimo motyvų. Yra dar trys pranešimai, dėl kurių buvo balsuojama šiandien po pietų, tačiau laiko neturime, kad galėtumėme išklausyti tų pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų, dėl tų trijų pranešimų ir, kaip minėjau, procedūros pradžioje. Mes atidėsime tuos pasiaiškinimus iki rydienos to meto, kuomet bus pasiaiškinama irgi dėl balsavimo motyvų. Taigi aš dabar norėčiau sustabdyti posėdžio darbą iki trečios valandos, kuomet tęsime darbą. Pasiaiškinimus, kolegos, jūs galite pateikti arba raštu, arba juos galėsite perskaityti rytoj po balsavimo. Ačiū. Posėdis nutraukiamas iki trečios valandos.